Tęsėme sesiją. Dabar pristatysime kelis pranešimus. Ir pirmasis pranešimas yra Europos gynybos sąjunga. Žodžiu suteikiu ponui Pet, keturioms minutėms. Pone Pet, prašom. Dėkoju, kolegos.